2011 metų kovo 10 dieną trauktas posėdis pratesiamas, kovo 10 dienos posėdžio protokolai jums išdalinti, ar kas nors turi pastebėjimų ar pasiūlymų, nematau, protokolai laikomi patvirtintais. Pranešimai sesijos pradžioje norėčiau pasveikinti plenarinių posėdžių salėje ponę Mariją Romaną Degasterį, didžio valstybės veikėjo, vieno iš ES steigėjo Alčydė de Gasperio dukra. Thank you. E, Informacija numer 2. Antrasis pranešimas iš mūsų tolimosios kaimynystės šalių, Bahreino, Sirijos ir Jemeno sulaukime neramių žinių visose šiuose šalyse, e, smurtą naudojant vaikomos e, taikių žmonių reikalaujančių demokratinių permainų demonstracijos, vyriausybės naudoja